Baigėme šį darbo atvarkės punktą, sesiją nutraukėme iki rytoj, gruodžio pirmos dienos 8.30. Šios dienos posėdžio protokolai bus paskelbti nustatytą tvarką.